Mėly parlamento nariai, šį vakarą mūsų vyriausiosios įgaliotinės vardu, Catherine Ashton vardu, pristatysiu padėtį Ukrainoje. Labai svarbu apie tai pakalbėti, kadangi Ukrainai sudaromos galimybės atitikti mūsų nemažus lūkesčius Pirmiausia, pasisakysiu dėl dvišalių santykių. Valdišės mes buvome susitikę su prezidentu Janukovičiumi, taip pat dalyvavo sutikime ponai Van Rompoj ir ponas Baroso. Aš taip pat diskusijoje dalyvavau, kalbėjome apie laisvosios prekybos susitarimą ir ambicijos tikrai buvo nemažos. Mūsų pokalbis vyko labai atvirai nusiteikus ir galiu pasakyti, kad aukščiausio lygio susitikimu buvo konstatuoti labai aiškus tarpusavio santykiai. Mes patvirtiname veiksmų planą dėl laisvo asmenų judėjimo ir taip pat numatėme pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus, kad e, Ukraina galėtų dalyvauti ES programuose. Taip pat darbo tvarkėje buvo aptariamas būsimas galimas asociacijos sustarimas su Ukraina. Ukraina yra šalis kaiminė ir mes stengiamės be abejo glaudesnius santykius užmėgsti Jeigu prisiminsite tai, kas vyko NATO per pastarąsias savaitės ir taip pat dėrybą su Europos Sąjunga, aiškiai matysite, kokios yra, kokie yra mūsų santykiai su Ukraina, taip pat ir turint omenyje Rusijos kontekstą. Taip pat pasakytina, kad dabartinė vyriausybė patvirtinusi yra labai svarbę, svarbės ekonominės reformas, kurias mes taip pat sveikiname. Viena vertus įstatymas dėl viešųjų pirkimų. Tas įstatymas be abejo suvaidins lemiamą vaidmenį kovojant su korupcija. Yra pradėtos esminės reformos energetikos srityje. Ir taip pat e, Ukrainos vyriausybei pavyko stabilizuoti padėtį šalyje, tai be abejo svarbu, reikia tą pažymėti, tačiau mums nerima kelia tai, jog yra nesilaikoma tam tikrų laisvių užtikrinimo Ukrainoje, ypač tai pasakytina apie spaudos susirinkimo ir žodžio laisvę. Žinote, kad Ukrainos konstitucinis teismas neseniai, tai yra per oranžinę revoliuciją 2004 metais patvirtinta konstitucija atšaukė. Tas sprendimas yra labai ginčytinas, bet jis parodo, kad, prant, kad Ukraina bent jau stengiasi dirbti šiais klausimais. Tuo siekiama sukurti patvarę sistemą, kuris subalansuotų įvairias galės pagal europinius standartus. Tai atsispindi ir jūsų parlamentarai gerbiami rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta šių metų vasarį. Konstitucinis teismas taip pat priemė sprendimą ir dėl parlamento kadencijos. 2004 metų konstitucija numatė ketverių metų kadenciją, o teismas dabar ketina patvirtinti penkerių metų kadenciją, kadangi parlamentas buvo išrinktas dar 2004 metais. Ukrainai būtinai reikia konstitucinių reformų, kad nebūtų priimami pavieniai paskiri sprendimai. Politinės laisvės per pastarosius keliarius metus buvo neblogai gyvendinamos, rinkimai buvo laisvi, gyvendinami slaptai, tad labai apmaudu konstatuoti, kad spalio 31 dieną įvykę savivaldybių rinkimai buvo kritikuojami daugelio stebėtojų. Buvo užsiminta apie kai kurios procedūrinius pažeidimus, bet visgi tai yra žingsnis atgal nes demokratinės ir politinės laisvės yra labai svarbus dalykas siekiant narystės Europos Sąjungoje. Egzistuoja tam tikri principai, dėl kurių mes tikrai nepasirengę įti kompromisus. Ir tas pasakytina taip pat ir apie tokį svarbų partnerį kaip ir Ukraina. Mes norime remtis bendromis vertybėmis ateičiai. Tai yra pagrindinis reikalavimas Ukrainai. Ir pirmadienį mes būtent apie tai ir kalbėjomės. Kol šios problemos išlieka, mes e, turime siūsti būtent tokio pobūdžio signalus. Dėkoju komisijos nariui Tehichtui. Iš pradžių buvau kiek sutrikęs, nes mačiau savo pavardę pirmojų numerių sąraše, bet e, dabar matau, kad visgi įrašytas kolega Brokas ir jam sutikiu žodį porą minučių. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos, labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti už pareiškimą, ką tik pateikta vyriausiosios įgaliotinės vardu. Neturiu daug ką pats ir be pridurti. Reikia užsiminti apie parlamentarinį stabilumą parlamento stabilumą. Tai buvo užtikrinta ir tai yra svarbu. Bet dėja, savivaldybių rinkimai nebuvo tinkamai vykdyti, tad tą reikia konstatuoti. O tai, kad slaptosios tarnybos iš tikrųjų daug kišosi į rinkimus yra faktas. Dėl to tikrai prisijungiu prie minčių dėl pagrindinių principų, dėl pagrindinių mūsų vertybių. O tai, aišku, yra labai svarbu, galvojant apie europinę Ukrainos perspektyvą. Tiesa, džiaugiuosi, kad aukščiausio lygio sustikimo metu pirmadienį buvo pasikalbėta dėl kai kurių esminių dalykų. Ir manyčiau ir dėl vizų palengvinimo režimo pavyks žengti pirmin, tai nebus lemiamas klausimas dėl laisvos prekybos susitarimo, kuris priartintų Ukrainą prie ES vidaus rinkos. Manau, taip pat bus pasiekta pažangos, nes Ukrainos ekonominė perspektyva juk be abejo slypi ES Manyčiau, kad ES rinka yra labai įdomi Ukrainai, nežiūrint to, kad Ukraina turi daug naudingų išteklių. Manyčiau, ponios ir ponai, reikia suprasti, kad šie procesai vyksta ne tik Ukrainos interesų vardan, bet taip pat ir ES vardan. Dėl to tikiuosi, kad e, sutaps mūsų interesai su Ukraina priešingai negu galbūt dabar kol kas yra su Turkija. Ačiū kolegai Brokui ir dabar socialistų pažangio alijanso vardu kolega Severinas. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad santykius tarp Ukrainos ir ES galima pas, su, pasakyti, įvardinti taip, neprašykite, neklauskite, ką Ukraina gali padaryti Europos Sąjungai, bet klauskite, ką Europos Sąjunga gali padaryti Ukrainai, kad e, ji tikrai artėtų prie Europos Sąjungos. Dėl to ES požiūris į Ukrainą turėtų būti subalansuotas, sąžiningas ir strateginis. Manau, kad šie, jeigu e, šios kriterijus atitiko ir vadovų susitikimas pastarojų metų ir dėkoju komisarui, kad jis būtent tokios pozicijos ir laikosi. Subalansuoti santykiai reiškia, kad reikia gerinti situaciją ir padėti Ukrainai reikia taikyti tuos pačius standartus, e, matuojant įvairių partijų e, nuopelnus. Remtis faktais, tai reiškia, kad e, remtis iš tikrųjų faktais, o ne prielaidomis ir gandais. Strategiškas požiūris reiškia leisti Ukrainai integruotis į ES organiškai, o ne versti ją konfrontuoti su kaimynais. Kompromisinė rezoliucija, kurią tikimės patvirtinti, nėra tobula, bet tai yra geras e, pavyzdys tokio būtent požiūrio ir noriu e, apgailestavo dėl kelių klaidų tekste. Norime, kad e, ši rezoliucija nebūtų laikoma vienų pergalė prieš kitus. Iš tiesų tai yra signalas Ukrainai, kad pats laikas susivienyti ir siekti minimalios nacionalinės programos, imtis programų ir siekti politinių rezultatų, kurie užtikrintų geresnį gyvenimą žmonėms ir daugiau galimybių šaliai siekiant e, integruotis Europos Sąjungą. Nėra reikalo internacionalizuoti vidaus nesutarimus Ukrainoje. Visi turime atlikti savo pareigas tiek čia, tiek ten ir ateitis atlygins mums visiems. Ačiū. Ačiū, kolega. Ačiū. Toliau liberalų frakcijos vardu, ponia Valijan. Dėkuoju, pirminkė kolegos komisarė. Įdomu stebėti, kad Ukrainos tema tai taip dažnai kartojasi mūsų darbo tvarkėje, tikriausiai dėl e, pažangos. E, labai svarbu e, įsiklausyti abi pusės, suprasti skirtumus ir tik tada galime renkti bendrus projektus ir įgyvendinti strateginę partnerystę. E, pastarojo meto įvykiai galbūt truputėlį sumažino baimės, kad Ukraina nusisuko nuo europinės ateities. Antra vertus, kyla tam tikro nerimo kad tarp Europos politinių e, partijų gali kilti tam tikras nesutarimas e, dėl to, e, kurie vienas ar kitas Ukrainos politinės partijas ar jėgas parems. Esmė čia, kad ukrainiečiai kurtų stiprią demokratinę valstybę. Ką tik įvykęs aukščiausio lygio susitikimas pažymėjo, kad pasiekta pažangos įgyvendinant asociacijos susitarimą. Pažymči, pažymėčiau taip pat pažangą siekiant laisvos prekybos e, zonos. Daug dar reikia padaryti įgyvendinant reformas, e, kai kurias iš jų reikia konsoliduoti. Anksčiau šiais metais e, priimtas viešųjų pirkimų įstatymas, bet jame neturi būti jokių išimčių, net ir kai kalbama apie e, Europos futbolo čempionatą. Taip pat neturi atsirasti papildomų. Mm, papildomų naštų e, e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Bet iš tikrųjų, ne mes turime e, sakyti Ukrainai, ką daryti. Ar ne ką ukrainiečiai turi daryti mums? Svarbiausia, ką ukrainiečiai turi nuveikti savo labui institucinės ir ekonominės reformos yra iš ankstinė sąlyga siekiant klestinčios ir demokratinės ateities, tai atitinka visų ukrainiečių geriausias interesus. Dėkui. Dėkuoju, ponė Valean. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Harams. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Per pastarąsias dienas Kijeve, Liuganskė, Harkive ir daugelie kitų didesnių, mažesnių miestų vyko masiniai protestai. Dešimt tūkstančių, šimtai tūkstančių Ukrainos piliečių išėjo į gatves ir protestuoja prieš mokesčių įstatymus, kuriuos laiko neteisingais. Ir jeigu mūsų rezoliucija adresuota kam nors, tai būtent šiame kontekste uh, Ukrainos piliečiams, nes jie šiuo protestu užtikrina demokratijos raidą Ukrainoje. Mūsų rezoliucija, kurioje kalbama apie nerimą dėl demokratijos erozijos Ukrainoje. Būtent ir šių protestų kontekste taip pat yra adresuota vyriausybei, valdžios institucijoms Ukrainoje. Jos turi ir toliau leisti žmonėms protestuoti. Rytojui pranešama, ketin, rytoj pranešama, kad ketina susitik, susirinkti šimtai tūkstančių, galbūt milijonas žmonių. Aš tikrai uh, su didžiulė įtampa stebėsiu įvykius Ukrainoje, nes man jie kelia nerimą. O dabar kolegoms noriu palinkėti sėkmės, nes pastarųjų dienų įvykiai visgi parodė, kad susirinkimų laisvė egzistuoja, tad tikiuosi tai bus ir toliau. Manau labai svarbu, kad rezoliucija pateikė visos frakcijos, manau būtų didžiulė klaida Ukrainos ateičiai, jeigu uh, E, štai vienoje e, pusėje būtų remiama regionų partija, o kita salės pusė remtų Julius Timošenko bloką. Manau, tai tik užkirstų kelią demokratiniai raidai Ukrainoje. Taip pat manau, kad jeigu ir patvirtiname rezoliuciją jau po aukščiausio lygio sustikimo ir, kaip jau minėjau, turint omenyje protestų kontekstą ir žmonių nerimą dėl e, TVF reformų. Tai, manau, reiškia, kad mes tikrai didžiulį dėmesį kreipiame į tai, kas vyksta Ukrainoje. Ačiū Jums uždėmesi ir tikrai labai tikiuosi, kad kartu, bendromis jėgomis, taip pat ir kartu su komisija galėsime e, toliau laikyti solidariai su Ukraina, su šalimi, kuri yra mums tokia artima. Ačiū kolegijai Harms. Toliau Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu kolega Koval. Pusantros minutės. Dziękuję bardzo, e, panie... Labai ačiū, pirmininkė. Praėjo kelios ilgos savaitės, kuomet Europos parlamente vyko dis, žavingos diskusijos apie Ukrainos ateitį. Man atrodo, kad Ukraina stebi ką mes kalbame. Todėl rezoliuciją turime traktuoti kaip laišką, ne laišką vienai ar kitai šaliai ar partijai, bet tai yra žinia ukrainiečiams, tai yra laiškas, kuriame mes su susidomėjimu kalbame apie tai, kas yra svarbu Ukrainoje, kaip kaimynai, kurie esame atviri Ukrainai. Labai ačiū Rebekai Harms kuri labai gerai žino, ką reikia pasakyti. Na, rinkimai nebuvo patenkinami. Rinkimų standartai nebuvo, e, jų laikomas nebuvo idealiai, tačiau mes turime pasakyti, kad Ukrainai yra galimybė, yra šansas. Mes norime ją paremti, todėl turėtume kalbėti apie tai, kas yra gerai. Ne tik ekonomikos srityje, bet taip pat ir politinėje sferoje. Duris į Europą Ukrainai yra atviros. Ir labai gerai, kad tokį signalą pasiuntė ir aukščiausio lygio susitikimas. Gerai yra taip pat tai, kad mes kalbame šiandien apie rezoliuciją, kuri skirta ne vienai partijai ir kitai, bet ukrainiečiams. Ir mes ją patvirtinsime kartu. Ačiū, ponia Kovali. Toliau vieną minutę GUE NGL frakcijos vardu ponas Količiakas. Ačiū pirmininkė kolegos, kai sakome Ukraina, paprasti žmonės e, galvos apie Kličko, kuris e, daug e, boksininkų yra nugalėjęs. Tačiau Ukraina taip pat yra sunkia svorė šalis. Daugelis šalių priklauso nuo, nuo tranzito per Ukrainą, prie kurią teka nafta ir dujos. Na, rytų partnerystės prasme Ukraina yra labai svarbi šalis, todėl aš sveikinu aukščiausio lygio susitikimo rezultatus. Ukraina sudaro nemažai darbo jėgos, užsieniečių darbo jėgos ES šalise. Tačiau šioje šalyje yra daug problemų. Korupcijos, nepalankus vizų režimas, ir panašiai. Reikėtų pasakyti, kad pagal pasak stebėtojų e, rinkimuose, vietos rinkimuose nebuvo didelių techninių trūkumų. Ši rezoliucija yra pakankamai subalansuotas kompromisas ir aš jam pritarsiu. Ačiū kolegai Količekui. Dabar FD frakcijos vardu kolega Belderis. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė tie, ta daugybė pažeidimų vietos ir regioninio lygmens rinkimuose spalio 31 dieną turėtų būti kaip alarmo signalas Europos Sąjungai. Tiesiog pavyzdys e, buvo kai kur fotografuojami balsavimo lapeliai kai kur buvo raginami gydytojai, profesoriai ir kiti intelektualai nekandidatuoti į rinkimus opozicinėse partijose. Tai štaip vyko rinkimai. Jeigu prisiminsime, kad 2012 metais vyks parlamento rinkimai, matome, kad nemažai dar reikia ką nuveikti Ukrainoje ir reikia užrišti kelią tam autoritariniam keliui, e, kuris šiuo metu brėžiamas Ukrainoje. Reikia atverti kelią demokratinėms jėgoms. Jūs, gerbiamas komisarė, kol kas dar kalbėjote taip, kad nereiktų pernelik nerimauti. Ačiū. Dabar neprisijungusių kolegų vardu kalbės kolega Melce. Dėkoju, pirmininkė. Žinome, kad Ukraina yra viena didžiausių ES kaiminių šalių, e, turinti didžiulį potencialą. Ir ES tai yra tikrai labai svarbi partnerė. Tačiau, kalbant apie politinę perspektyvą, Ukraina vis labiau tolsta nuo ES. Ir e, neveltui pastebėjome taip pat ir Rusijos įtaką pastarųjų rinkimų metu. Mums reikia kalbėti apie ES patrauklumą Ukrainos piliečiams. ES vis labiau bando save um, Ukrainai piešti kaip e, super uh, galingą organizaciją ir tokiu būdu mažina savo patrauklumą. Mes turime pasiekti, kad piliečiai pasitikėtų mumis ir turime sudaryti jiems galimybę, sudaryti šaliai galimybę pačiai um, plėtotis ir pačiai nuspręsti, ar ji norės likti nepriklausoma, ar norės prisijungti prie ES. Ačiū kolegai Melceriui. Toliau kalbės kiti užsirašę į sąrašą kalbėtojai, pirmiausia, kolega Galeris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tarp Ukrainos ir ES vyksta nemažai um, bendrų projektų, tai parodo ir aukščiausio lygio sustikimas įvykęs pirmadienį. Ši kompromisinė rezoliucija ir įvairūs aspektai joje atspindėti parodo, kad yra ir teigiamų dalykų, kurie pabrėžiami rezoliucijoje. Tačiau visgi reikia pasakyti, kad neaišku, ar tie ambicingi geri projektai iš tiesų bus įgyvendinti realybėje. E, komisijos narys kalbėjo apie viešųjų pirkimų sritį. Čia jau vėlgi yra numatyta išimtis. Tai yra, kad visi viešieji pirkimai susijęs su um, futbolo Europos čempionatu um, nebus e, traktuojami pagal šį įstatymą. Taigi tai tik ir įrodo, kad e, iš principo kalbama vienaip, o elgiamasi kitaip. Dėkoju labai komisijos nariui už tai, kad jis pareiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos, spaudos susirinkimų laisvės ir, reikia pasakyti, E, savivaldos rinkimai buvo iš tiesų žingsnis atgal, bent jau vokiškoje versijoje, rezoliucijoje yra taip suformuluota. Mūsų frakcijos pozicija buvo tokia ir mes norėjome tą aiškiai pasakyti. E, jeigu kolega Severinas neižiūri um, jokios būtinybės um, spręsti, susidar, spręsti susidarančius, susidarančius rimtus konfliktus, visiškai su juo nesutinku. Um, mes manome, kad reikia kalbėtis su Ukraina ir būtent dėl to, kad norime priartinti Ukrainą prie ES, turime ją vertinti pagal europinius standartus ir neturime palikti kai kurių sprendimų priimti vien tik tai pačiai Ukrainai. Taigi, kalbant apie demokratiją ir žmogaus teisės, e, reikia būtent jų, šių vertybių stiprinimą užtikrinti. Ačiū kolegai Galeriui. Toliau kolega Svoboda pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Būkime sažiningi. Deja, oranžinė revoliucija, pabrėšiu, deja, net nešė to, ką galbūt galėjo atnešti. Sakoma, kad Timošenko galbūt yra tas pats kaip Janukovičius, štai tokios mintys šiandieną jau yra skleidžiamos ir savivaldos rinkimai taip pat nieko nauja neatnešė, netitinko tarptautinių standartų ir manau dabar Ukrainos e, žmonės tą ir supranta. Kolega Galeri, kalbėkite taip su Timošenko, kaip mes kalbamės su savo draugais regionų partijoje. Ir raginkite juos eiti europiniu keliu. Palikime nuo šaly oligarchus ir rinkimės demokratiją. Ir netrukdykite parlamento darbo. O mes tikrai rūpinsimės tuo, kad e, įstatymai būtų kuriami pagal ES standartus ponia Harms kalbėjo taip, lyg laikytųsi vidurio pozicijos, galbūt nėra visą laiką, visą laiką tokia žaliųjų pozicija, bet iš tiesų padėkime Ukrainai atsistoti ant kojų, padėkime jai sekti ES standartais. Aš manau, mūsų politikos linija būtų, e, turėtų būti tokia, ir neturime čia daryti jokių nuolaidų. Dėl to mes ir kritikavome, kad rinkimai vyko netinkamai, bet Timošenko visgi prisideda prie to, kad egzistuoja opozicinės jėgos Ukrainoje ir jis tengiasi dirbti konstruktyviai. Taigi būkite ir jūs, kolega, konstruktyvus. Taip kaip mes patarėme kolegai Janukovičiui, taip jūs patarinėkite ponį Timošenko tada. Ačiū kolegai Svobodai, toliau kolega Migalskis pusantros minutės. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Pane pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, norėčiau pakartoti tai, ką pasakė ponas Severin, kai jisai sakė, kad e, svarbu yra tai, ką mes galime Ukrainai nuveikti, o ne ką Ukraina mums turėtų padaryti. Iš tikrųjų, tai e, svarbus žodžiai, e, aš jiems pritariu, taip, rinkimai buvo ne pagal mūsų standartus, buvo pažeidimų, bet ponia Harms yra teisi, sakydama, kad mūsų uždavinys e, nėra žvelgti atgal, ar žvelgti į vieną ar į kitą partiją, reikia žiūrėti, ko nori ukrainiečiai, ko norime mes, nes Ukrainos integracija, jos narystė, atitinka ES interesus ir tuo pačiu ukrainiečių interesus. Ir aš manau, kad e, e reikalauti per daug iš ukrainiečių nėra sąžininga. E, šiame parlamente yra e, tokių, kurie labai liberaliai žiūri į žmogaus teisės bet kai kalba eina apie Ukrainą, staiga ima reikalauti labai daug. E, nepaisant apie kokią politinę partiją kalbame, turime būti teisingi, prisiminkime, kad e, Ukraina ir ES iš tikrųjų yra artimiausiai asocijuotos valstybės. Dabar ponas Campbell Banderman. Pane pirmininkė, pažįstu Ukrainą, lankiausi Kieve ir e, e, Kryme, e, renku ukrainiečių menininkų, tokių kaip Šiško paveikslus. Ukraina dabar pasidalijusi e, į provakarietišką ir prorusišką Ukrainą. E, iš tikrųjų, E, Rusija žiūri į tą šalį kaip į savo e, kiemą. E, Rusai be jokios abejonės gins savo galimybę Kryme turėti savo laivyną. Ir baronienės Ashton nevykusi diplomatija gali pabloginti situaciją. Geriau būtų bandyti padėti Ukrainai kitaip, žiūrėti į ją kaip nepriklausomą ne ES valstybę, kuri didžiuojasi savimi. Ačiū, pana Kabelai Benerman. Dabar ponas Šegedį. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Manau, kad galime visi sutikti, kad ES Ukrainą dėl gyventojų ir šalies dydžio, gyventojų skaičiaus ir šalies dydžio yra labai svarbi strategiška partnerė. Tačiau rezoliucijoje man trūksta dviejų dalykų. Visų pirma, neminamos mažumos, etinės mažumos Ukrainoje. Žinoma, kad 60 procentų gyventojų yra ukrainiečiai, tačiau ten yra ir vengrų, rusų, totorių ir rumunų kurie gyvena Ukrainoje. Norėčiau, kad, kad rezoliucija įtrauktų mūsų ir reikalavimus ir dėl mažumų, švietimo, mažumų kalbomis, taip pat ir jų e, kultūrinio paveldo išlaikymo, pavyzdžiui, Karpato Karpatų e, rajonuose, kur sunaikinta nemažai paminklų. Per mažai mes nekalbame apie pažeidimus rinkimuose. Norėčiau, kad ES aiškiai apie tai pasisakytų. Ačiū, ponia. Šiekėdį toliau, ponas Zalevskis. Ukrainai ir ES Pastaroji savaitė buvo svarbi ir ji buvo, ta prasme, pozityvi. Visų pirma, pirmadienį per aukščiausią lygijos susitikimą kartu parengėme kelio gairias, kurios veda į vizų režimo liberalizavimą. Po to rytoj balsuosime dėl, mano manimų, geros rezoliucijos Europos parlamente, kuri atveria kelią tolesniam bendradarbiavimui tarp ES ir Ukrainos. Ji atveria įvairių galimybių ir užbaigė labai svarbę diskusiją Europos parlamente. Labai gerai, kad pasiekėme kompromiso, kad kalbame vienu balsu ir kreipiamės ne į konkrečias politinės grupuotės Ukrainoje ar regionų partiją, valdančiąją partiją ar į ponę Timošenko, bet į Ukrainos tautą, siekdami, kad ji reformuotųsi tokiu būdu, kad, kuris leistų jai tapti ES nare. Tai labai svarbu. Svarbu įvertinti Ukrainos vyriausybės funkcionavimą ir e, jos administracijos pasiekimus pagal, pagal būtent rezultatus. E, e, Jie įgyvendina reformas, bendradarbiauna su tarptautiniu valiutos fondu ir matome, kad tos reformos duoda pozityvių vaisių. Matome, kad aklavietė vyravusi Ukrainoje pastarosius keletą metų gali pasibaigti. Tuo pat metu Ukraina įtvirtina savo ambicijas tapti Europos dalimi, todėl mes turime ir nurodyti, kurie yra trūkumai, kokie trūkumai e, buvo pastebėti rinkimų metu. Ačiū, ponia Zarevski. Toliau ponas e, Šydėts, pusantros minutės. Vinai atmosferė rozmaviam. Ačiū, pirmininkė. Kalbame šiandieną kitokioje atmosferoje nebėra emocijų ir rezoliucijos tekstas geriau atspindi tikrovę. Gerai, kad parlamentas tengiasi kalbėti vienu balsu, nors ne visada mums tai pasiseka. Rezoliucijoje kalbama apie demokratijos kokybę, apie tai, kaip mes vertiname Ukrainos demokratijos kokybę. Tai rezoliucija, kuri adresuojama ir meliniesiems, ir oranžiniams. Pradžioj laimėjo melinieji, paskui oranžiniai, dabar vėl melinieji yra valdžioje. Ir e, aš norėčiau, kad e, prezidentas Janukovičius ir regionų partija suprastų, kad jie paveldėjo ir yra atsakingi už Maidano įvykių pasiekmes. Aš norėčiau, kad tuos žodžius išgirstų ir Julija Timošenko, kuri atsakinga už e, opozicijos įvaizdį. Suprantu, kad e, buvimas opozicijoje reiškia ne vien tik norą grįžti į valdžią, bet taip pat ir būtinybę teikti alternatyvas e, pasiekti, kad e, žmonės suvoktų, jog Ukrainai reikia drąsos. Ir tiesą sakant, reikėtų ne apie Viktorą Kličko kalbėti, o apie Vitalijų Kličko. Ir iš tiesų Ukrainoje yra du broliai boksininkai. Ačiū kolega Syviets, toliau kolega Keliam dvi minutės. E, vienas iš svarbiausių Sovietų sąjungos e, žlugimo rezultatų buvo nepriklausomos Ukrainos susikūrimas. Tai šalis, į kurią reikia žiūrėti kaip į būsimą Europos bendrijos narę. Ir aš galiu tik tai sveikinti tai, kad prezidentas Janukovičius ir naujasis parlamentas patvirtino tas aspiracijas nes tikrai nepriklausoma demokratiška Ukraina, kurioje nebūtų korupcijos, e, oligarchų, kuri remtųsi įstatymo viršenybę, yra ir toliau bus stabilumo veiksnių visame kontinente. Bet tikrai demokratiškas Ukrainas sunku įsivaizduoti, tikrai demokratiška Rusija. Uh Vakar minėjome šešis metus nuo oranžinės revoliucijos e, pradžios. Gaila, kad daug e, to pokyčio potencialo yra iššvaistyta. 2004 metų e, gruodžio protestuotojų rezultatas buvo tas, kad buvo sukurta daugiapartinė demokratija. Savo rezoliucijoje parlamentas išreiškia nerimą, kad daugėja pranešumų apie tai, kad laužomos pagrindinės teisės, tame tarp ir žiniasklaidos teisė, ir kad saugumo tarnybos vėl e, pradėjo kištis į piliečių demokratinę veiklą. Svarbi žinia naujai vyriausybė yra tokia. Europa yra atvira bendradarbiavimui visose srityse bet bendradarbiaujant nebus užmerkiamas akis į e, pagrindinių laisvių laužymą. Mūsų dialogas turi būti sąžiningas ir nuoseklus, kai kalbama apie mūsų vertybės. Gaila, kad e, praėjus šešiems metams e, valdantysis elitas vis dar nenori pripažinti, kad 2004 metų revoliucija atspindėjo liaudies valią ir tų e, siekimų įgyvenimas yra e, pats geriausias e, įrodymas, kad iš tikrųjų taip yra. Ačiū dabar Kovaras Kabobinska, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Nekalbėsiu apie tai, ką mes turime padaryti Ukrainai, ar Ukraina, ką turėtų padaryti mums, tačiau kalbėsiu apie tai, ką Ukraina tą turėtų padaryti pati, pati savo. Ukraina nori integruotis į ES, tačiau girdime taip pat ir apie įvairius pagrindinių laisvių pažeidimus pastaruoju metu. Girdėjome, kad vienos televizijos stoties žurnalistai, iš, iš tų žurnalistų girdėjome apie tai, kad buvo pažeidžiamos jų teisės, Taip pat e, nepriklausomi šaltiniai praneša, kad iš 65 planuotų reformų įvykdytos tik keturios. O Europos parlamentas e, nesenoje diskusijoje, e, na, toje diskusijoje, kai, kai kurie žmonės sakė, kad jeigu mes kelsime tuos pažeidimus į viešumą, tai mes grasysime Europos, Ukrainą nuo integravimuose Europos Sąjungą. Taigi, tar, tarsi reikėtų ne kritikuoti Ukrainos, o tik skatinti vykdyti reformas. Aš manau, kad visų pirma turėtume ginti demokratinės vertybės, turime kalbėti apie vertybės, o vyriausybės turėtų kalbėti apie reformas. Mes turime smerkti pagrindinių teisų pažeidimus ir turime pasiūlyti priemonės skatinti demokratiją. Man malonu, kad pasirašėme protokolą, pagal kurį Ukraina e, galės naudotis kai kuriomis mūsų programomis ir, ir kad galų gale bus liberalizuotas vizų režimas, tačiau pati Ukraina turi vykdyti reformas. Ačiū. Pone Kalarska Bobinska. Toliau spontaniškai pasisakančiųjų penkia minutė. Ponas Svoboda yra čia. Turime 17 norinčių kalbėti. Du, du trašaliai paprašė žodžio diskusijos pradžioje, šiek tiek daugiau negu tikėjomės. Na, pirmiausia, ponas Kozlovskis. Dziękuję panie przewodniczący. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Pirmininkė. Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Per spalio plenarinį posėdį e, komisijos e, narys e, pabrėžė, kad mums svarbus trys svarbus įvykiai - ministrų lygio susitikimas su Ukraina, vietos rinkimai tenai ir aukščiausio lygio susitikimas. E, man teko stebėti rinkimus ir dėja e, įstatymo pakeitimai prieš pat rinkimus ir 2004 metų konstitucijos atšaukimas rodo, kad ukrainiečiai e, negali jaustis užtikrinti dėl įstatymų stabilumo. Kelia nerimo ir demokratinių standartų nesilaikimas. Būtina geriau kontroliuoti, kaip veikia viešoji administracija, bet aš vis tiek raginčiau Ukrainą ir toliau tęsti ekonominės ir institucinės reformas. Dėkoju ponui Kozlovskijui, dabar ponė Blinkevičiūtė. Ačiū ponė pirmininkė. Iš tiesų, parlamento kompromisinė rezoliucija dėl Ukrainos yra labai svarbi ir ukrainos žmonėms bet nepamirškime kad ji yra labai svarbi ir europos sąjungos žmonėms nes ukraina yra svarbi mūsų partnerė ypatingai vykdant kaimynystės e, politiką su rytų europa. todėl mums iš tiesų labai svarbu ir toliau siekti glaudaus bendradarbiavimo ypatingai vizų režimo srityje. taigi ir komisija ir taryba turi kaip galint greičiau parengti tą veiksmų planą dėl bevizio režimo nustatymo. turime pagaliau greičiau susitarti ir dėl laisvosios prekybos sutarties siekiant ilgalaikio politinio stabilumo tiek šalies viduje tiek su kaimyninėmis šalimis be abejo ukrainai yra labai svarbu įgyvendinti konstitucines reformas tačiau mes europos sąjunga ir jos institucijos turime suvokti jog tam reikalingas tam tikras laikas ir turime visą laiką ne kritikuoti tačiau padėti ukrainai integruotis į mūsų šeimą. Ačiū kolegijai Blinkevičiūtai. Toliau kolegė Ovier. Tänan, härra president, lugupeetud volinik, head. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, kolegos. Galima buvo prognozuoti, kad jeigu nie, kad nieko negalima prognozuoti Ukrainoje, man malonu, kad toks, tokia citata netinka. Malonu, kad vyriausybei pavyko stabilizuoti situaciją ir ekonomika auga. Ukraina suinteresuota bendradarbiauti su ES, tačiau interesas yra dvipusis. ES taip pat yra suinteresuota demokratiška būsena prie jos sienų, demokratiška valstybė prie jos sienų. Šiandien Yra problemų su Ukrainos parinių teisų situacija, tačiau turime atminti, kad ES nes, neatsims savo reikalavimų ir turime bendradabiauti ir šioje srityje. Turiu pasakyti, kad praėjusį mėnesį priimtas sprendimas atidėti pranešimo rengimą buvo protingas, todėl rytoj mes patvirtinsime subalansuotą e, rezoliuciją. Ačiū, ponio Ovir. Toliau ponas Stojanov. Ačiū, pirmininkė. Aš dalyvavau parlamento delegacijoje, kuri lankėsi Ukrainoje ir galiu pasakyti, kad grįžau apimtas įvairių jausmų. Matėme protestų, matėme pažeidimų, tačiau matėme ir gerų ženklų. Pritariu konstitucinių konstitucinio teismo sprendimui dėl parlamento kadencijos, nes tai panaikinamas, tam, panaikinama tam tikra kliūtis e, e, stabilumui. Ukrainoje gyvenama, gyvena apie milijoną Bulgarijos, bulgarų tautybės e, piliečių ir manau, kad jie yra Europos idėjos ambasadoriai. ambasadoriai. Palengvinus vizų režimą mes rasme būdą žmonėms, kurie buvo atsieti nuo savo tėvynės beveik 300 metų galės laisvai grįžti į savo šalį ir eksportuoti Europos idealus į Ukrainą. Ačiū. Ačiū kolegė Stojanovai. Toliau kolegė Andrikienė. Mininkė, visai neseniai Ukraina buvo nebejotina lyderė, lyginant su kitais mūsų rytiniais kaimynais. Kalbu apie europinių standartų taikymą, ekonominės ir teisinės reformas, vidaus politinį procesą žinoma pastarųjų metų įvykiai šioje šalyje kelia nerimą todėl manau kad tiesiog privalome išreikšti savo susirūpinimą savo partnerei ukrainai dėl tų negerovių kurias matome ypatingų galių kurios suteiktos ukrainos saugumo tarnybai dėl priemonių kurių saugumo tarnyba ėmėsi bandydama įbauginti nevyriausybines organizacijas kontroliuoti ukrainos spaudą. pasakiusi tai noriu pasakyti ir kita turime remti ukrainos europinės integracijos procesą. galime naudoti ir botago ir pyrago politiką carrots and sticks bet pyrago turi būti daugiau. mes turime artinti ukrainą prie europos sąjungos o ne stumti ją toliau. manau kad ukrainos narystė europos sąjungoje yra ir mūsų strateginis tikslas ir todėl turime surasti tinkamas priemones tam tikslui pasiekti. ačiū. Ačiū kolegai, kolegai Andrikieniai. Toliau kolega Mirski. Paldies priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums visam Eiropa deputātiem. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau visų paklausti štai kokį klausimą. Kodėl mes e, kalbame apie rezoliuciją apie Ukrainą turime padėti dabartiniai vyriausybei, bet kodėl tai turime daryti, ar reikia mums kištis į vietos rinkimus, ar turime kištis į jų gebėjimus patiems spręsti savo problemas. Pradinėme tekste buvo kalbama apie tai, kad viskas Ukrainoje labai blogai, bet tai netiesa mes e, turėtume atspindėti faktus, e, vadovautis vien faktais. E, todėl turime labai rimtai elgtis, kai rašome tokias rezoliucijas. Dėkoju ponui Mirski. O dabar paskutinė iš pasisakančiųjų šio klausimu, ponia Basesku. Un aspect important al dezbaterii de astăzi la... Ačiū pirmininkė. E, svarbus e, šios dienos diskusijos aspektas e, yra kritika dėl vietos rinkimų, kurie įvyko spalio mėnesį. Žiniasklaidos suvaržymai, slaptųjų tarnybų vaidmuo ir elgesys su opozicija kelia susirūpinimo. Aš sveikinu tai, kad ES skatina demokratėjimo procesą. Tai buvo pabrėžta ir neseniai vykusiame aukščiausio lygio susitarime. Mums e, Rumunijoje taip pat svarbu, kas vyksta Ukrainoje tiek energetikos rytie, e, energetikos klausimų požiūrių, tiek ir e, dėl to, kad esame prie Jodosios jūros. Taip pat e, mums rūpi tai, kas vyksta Moldovoje. E, Rumunija pritartų, kad ukrainiečių piliečiai galėtų naudotis laisvesnių vizų, vizų režimu. Dėkuoju poniai Basesku. Ir dabar diskusijos pabaigoje suteikiu žodį komisijos nariui, ponui Deguhtui. Thank you, uh... Uh, Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į faktinį klausimą, kurį man uždavė ponė Valijan dėl viešųjų pirkimų įstatymų. Kai įstatymas buvo patvirtintas, mes jį sveikinome, tačiau po to buvo patvirtinti pakeitimai, kurie pakeitė įstatymo kokybę. Europos komisija seka šiuos įvykius ir E, pagerinimas šių įstatymų yra viena sąlygų mūsų e, subsidijų energetikos srityje išdavimui. Be to, ponia pirmininkė, aš e, pritariu visapusiškiams susitarimams, sutarimui tam, kokia turėtų būti Ukrainos analizė šiuo metu. Tai tinkamai atsispindi rezoliucijoje, kuri, dėl kurios bus balsuojama rytoj. Ir aš tikrai tikiu, kad mes, e, kaip ES, jeigu norime paveikti e, per savo šios teisės aktus Ukrainą, turime sutarti, kokie turėtų būti tokios pozicijos pagrindiniai principai. Tai yra labai svarbu. Todėl aš tai sveikinu komisijos vardu.